und würde Herr Salva bitten, dass Sie das Wort ergreifen. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's a pleasure and a privilege for me to have the opportunity to brief you on the situation in the South Caucasus and in my, on my efforts to implement the mandate that was given to me. Kad galėtume įgyvendinti įgaliojimus suteiktus PAN nuo Liepos pirmosios, kaip specialiam įgaliotiniui Pietų Kaukazui ir Gruzijos klausimams. Kągi aš padariau per tos pirmosius savo įgaliojimų mėnesius. Pirmiausia, Ženevoje vyko tarptautinės diskusijos dėl Gruzijos ir galėjau susipažinti su situacija tame regione, su pagrindiniais veikėjais, taip pat su subjektais bei institucijomis veikiančiomis šioje srityje. Ir iš tikrųjų kitiems tarptautiniams subjektams galbūt kyla daugiau sunkumų. Dar kartą trumpai apie savo įgaliojimus. Pirmiausia, jie apima Pietų Kaukazą ir darbas šioje srityje nėra lengvas kitiems subjektams dėja dirbti dar sunkiau, nes jie nėra pripažįstami kaip tarptautinė organizacija. Taigi bendradarbiaujame su kitomis ES institucijomis šiame regione įsikūrusiomis Baku, Revane, taip pat ir Gruzijoje. Taigi su agentūromis vykdome diskusijas jungtinių tautų ir SBO kontekste. Ir mano vaidmuo yra kaip ir tarpininko vaidmuo. Taip pat susitelkėme į konfliktų sprendimą Gruzijoje ir bandome įgyvendinti ES sprendimus dėl neteisėtų institucijų nepripažinimo. Be to labai svarbus klausimas yra situacija Kalnų Karabache. Prieš aptardama šios klausimus galėčiau pateikti bendresnio pobūdžio pastabą. Pirmiausia, situacija Ukrainoje labai daug įtakos turi mūsų darbui šiame regione. Ji keičia visų ten esančių subjektų požiūrį. Azerbaidžiane vyriausybė taip pat tampa kur kas tvirtesnė tokiais klausimais kaip teritorinis integralumas. O Gruzijoje Ukrainos įvykiai vertinami prisimenant 2008 metų Gruzijoje vykusi karą ir atitinkamų teritorijų aneksiją. Taigi, tokia dvasia dabar tvyro virš visų mūsų darbų Pietų Kaukase ir turime to nepamiršti. Dabar keletas žodžių pagrindinė mano tema, tai yra tarptautinės diskusijos Ženevoje. Jos vyksta nuo 2008 metų, kai įvyko konfliktas Gruzijoje ir e, šių metų birželio mėnesį vyko 28-asis diskusijų randas, aš jame dalyvavau prieš. Taip pat jau vyko 29 raundas spalio mėnesį ir tas 10 raundas vyks gruodžio mėnesį. Galbūt prisimenate, kad kad prieš prasidedantoms diskusijoms, tarptautinėms diskusijoms Ženevoje, buvo tikimasi, kad viskas bus įspręsta per vienerius dviejus metus. Tačiau pasirodė, kad taip toli gražu nėra, vis dar diskusijos vyksta ir jau bus 30 diskusijų raundas. Taigi galimybė išspręsti tuos sudėtingus klausimus iš tikrųjų priklauso nuo abiejų pusių, tai sudėtinga. Ir bet kokios diskusijos labai politizuotos, nors Ženevoje nevyksta diskusijos dėl statuso. Visos pusės žvelgia į atitinkamų klausimų svarstymą per tą statuso prizmę. Taigi labai sunku yra išspręsti klausimus praktikoje ir visuomet statuso klausimas tiesiog tvyro virš visų diskusijų. Taigi Ženevos diskusijos pakankamai trapios ir jau ne kartą buvo bandoma konkrečiai įspręsti klausimus, tačiau atitinkamos delegacijos grasino išeiti iš salės, jeigu nebus atsižveikta e, į jiems aktualias temas, į jiems aktualias klausimas. Pavyzdžiui, birželio mėnesį įvyko ginčas dėl vieno darbo atvarkės punkto e, ir Osetija ir Abhazijos sritis atsisakė šio klausimu kalbėti, prašė išbraukti jį iš darbotvarkės, o Gruzija nesutiko su tuo, taigi Abhazija ir Osetija nedalyvavo dėrybose ir diskusijos negalėjo vykti. Spalio mėnesį situacija pagerėjo ir buvo šiokių tokių provaiščių, prošvaiščių, leidžiančių tikėtis, kad Ženevos diskusijos gali duoti neblogų rezultatų. Tačiau tam reiktų dar nemažai diskusijų raundų, tokių vaisingų diskusijų raundų, tikimės, kad tai įvyks ateityje. Ženeva ne ta vieta, kur sprendžiami konfliktai, bent jau kur pateikiami realūs konfliktų sprendimai. Bent jau kol kas taip nevyksta. Abi pusės e, Ženevos diskusijas naudoja kaip įrankį, leidžianti užkirsti kelią tolimesniems konfliktams. Tačiau tai jau nemažai. Ir padėtis tame regione, ypač politinė padėtis, tikrai aštri, tvyro įtampa, todėl labai gerai, kad yra toks forumas kaip Ženeva. Ir kai aš kreipiuosi į dalyvius, į abipuses, klausdamas, kodėlgi e, rizikuojama šiomis diskusijomis, jos labai reikalingos. Abipusės sako, kad e, tos diskusijos naudingos, kad Jose svarstamos svarbios temos, pasiekiamos svarbios išvados. Tačiau, kaip jau minėjau, kartais net ir diskusijose neįmanoma jokios pažangos pasiekti dėl įtampos vyrančios tarp abiejų pusių. Tačiau tikimės, kad e, ir ateityje bus tokių konstruktyvių diskusijų randų, kurie mums padės pasiekti pažangos dėl platesnių pastangų sprendžiant konfliktus Gruzijoje. Šioje srityje mano darbas atitinka ES formuluotus tikslus. Tai yra atsiskyrusių teritorijų nepripažinimas, tačiau kita vertus su tomis teritorijomis būtina bendradarbiauti, vykdyti dialogą. Taigi mano biuras vykdo daug projektų su Abhazija, kalbama apie dialogą, bendradarbiavimą ir siekiama užtikrinti, kad ES Abhazijoje vaidina svarbu vaidmenį. Taip pat siekiama to paties ir Osetijoje, tačiau Osetija nedirba taip konstruktyviai kaip Abhazija. Be to, mes norime, kad Gruzijos vyriausybė aiškiai suprastų bendradarbiavimas su Abhazija ir Osetija atitinka jų interesus, nes Gruzija nori, kad atsiskyrusios teritorijos vėl taptų Gruzijos dalimi. Taigi, pirmiausia, reiktų keisti Pietų Osetijos ir Abhazijos žmonių mąstymą neužtrenkti durų, siekti palaikyti ryštį su šiomis teritorijomis, nes šalis keičiasi, Gruzija dabar jau netokia kaip prieš keletą metų, mes siekiame išlaikyti ir toliau plėtoti šį dialogą tarp Gruzijos ir jos teritorijų. Taigi stengiamės aktyviai veikti, kurti pasitikėjimą tarp žmonių, kurti bendrus projektus. Taip pat bandome stebėti bendrą situaciją Gruzijoje ir žiūrėti, ar nėra potencialių konfliktų šaltinių. Taigi labai atidžiai stebima mažumų situacija, ypač armėnų situacija, daug armėnų gyvena pietų Gruzijoje. Taigi mes palaikome aktyvų dialogą su Gruzijos institucijoms ir mažumų klausimų. Keletą žodžių dėl Kalnų Karabacho. Nuo pat savo darbo pradžios bandžiau užmėgsti gerus santykius ir gerus ryšius um, su veikėjais Baku, ir Azerbaidžiane. Mes palaikome Minsko grupės pastangas rasti sprendimą. Vyko diplomatinis viršūnių susitikimas, taip pat vyko susitikimas Sočijoje rūpiučio mėnesį, bet to buvo surinktas susitikimas Paryžiuje, Prancūzijos prezidento kvietimu. Kaip Europos Sąjunga iš savo pusės bandome parengti pasiūlymus dėl pasitikėjimo priemonių tam, kad Armenijos, Kalnų Karabacho ir Azerbaidžiano bendruomenės galėtų palaikyti ryšius. Taip pat bandome užtikrinti didesnį supratimą, kaip būtų galima išspręsti situaciją, bet to bandome parengti konkrečias programas. Dėl pasitikėjimo priemonių Pietų Kaukaze, jas yes, parengti labai sunku, nes dėl vienos ar kitos priežasties abi pusės bando atmesti tokį požiūrį, politinė įtampa labai didelė ir jau rūpiučio mėnesį tikriausiai matėte, kad um, uh, daug buvo aukų, 50 aukų buvo vien rūpiučio mėnesį. Taigi Kalnų Karabachas yra konflikto zona ir baisu, kad tas konfliktas iš naujo neišsipliekstų. Tai gali atsitikti bet kada. Mes bandome taip pat atsižvelgti į, į žmonių, kurie, jo, kurie turėjo dėl konflikto išsikelti iš savo gyvenamų vietų situaciją. Ir lankiausi Baku, mačiau, kokiu priemonių ėmėsi Azerbaidžiano vyriausybė, kad pagerintų perkeltų žmonių situaciją, tačiau visgi tie žmonės iki šiol gyvena sunkiai apsakomosios sąlygose. Taigi, konfliktą išspręsti sudėtinga, tačiau tikiuosi, kad tai bus įmanoma. Šnekėjausi su kitais kolegomis ir, pavyzdžiui, kolega iš Amerikos, ambasadoris Volik, e, sakė, kad viskas juda į priekį, kad sprendimas galbūt jau netoli. Tačiau labai daug priklausys ir nuo Rusijos sprendimo, ir nuo Rusijos noro ieškoti kažkokių išeičių. Baku ir Jerevane girdėjau, kad būtina į Kalnų Karabachą žvelgti taip pat ir Kalnų Karabacho žmonių akimis, galvoti, ko nori žmonės, bet Tai sudėtinga, nes e, tarptautinio organizacijų atstovai nenori įleidžiami į Kalnų Karabachą. Tačiau aš aiškiai pasakiau ir užsienio reikalų ministrui ir ambasadoriui, kad mes nepasiduosime ir toliau sėsime savo tikslų. Tai tiek, lauksiu jūsų klausimų. Mr. Stetina. Thank you for the floor, <clears throat> Mr. Chair. Ačiū pirmininkė už suteiktą žodį. Ponas Zalberį noriu pasveikinti jūsų paskirimu iš šias pareigas, kurios yra labai svarbios. Ir džiaugiuosi, kad jūs įmatės šio sudėtingo pilno iššūkio darbo pietų Kaukaze. Du klausimus noriu užduoti. Pirmasis susijęs su pasienio kontrolės užtikrinimu pietų Osetijoje pats mačiau naujai statomą Berlyno sieną. Noriu paklausti, ar ES padėjo pakankamai pastangų, kad sustabdytų šį procesą. Antras klausimas. Rusija yra labai svarbus ir nebūtinai stabilizuojantis mūsų požiūrių faktorius Pietų Kaukazė 2008 metų karas, Gruzijos teritorijos dalies okupacija. Armenija buvo priversta nepasirašyti asociacijos sustarimo su ES Kalnų Karabacho problemos. Kaip ketinate daryti įtaką Rusijai ir kokią žinę jai perdusite? Ačiū. Ponas Mameikinas pranešėjas. Ačiū, pan pirmininkė. Aš taip pat noriu Jums padėkoti už tai, kad ėmėtės sudėtingo darbo, ponė Žalbertui. Aš rengiau pranešimą dėl padėties Gruzijoje ir man buvo labai naudinga ten apsilankyti. Du klausimus noriu užduoti. Vienas susijęs su, su Pietos Etijos ir Abhazijos teritorijų okupavimu. Kokiu žvelgiate galimybių grįžti šioms teritorijoms į Gruzijos konstitucinę erdvę? Gruzijos teritorinis vientisumas nėra ginčiamas klausimas Europos parlamente, bet kokiu atveju. Ir kitas klausimas, kokį scenarijų matytumėte, kalbant apie Rusijos planus su šiomis atskirtomis teritorijomis Abhazijoje ir Pietų Osetijoje sudaryti atskiro bendrabiavimo susitarimus. Kokią riziką čia išvelgite? Pono Tenokai žodis. Ačiū. Aš sėdžiu, ponė Zalberi, EKR frakcijos vardu noriu Jūs pasveikinti su naujai užimus pareigomis. Mūsų frakcija labai rūpi regionas, kuriame dirbsite. Vienas klausimas dėl paties Armenijoje ir Kalnų Karabache, linkiu jums sėkmės e, ketinant e, apsilankyti šiame regione, nors Azerbaidžianas e, neįsileidžia jokių oficialių pareigūnų, taip pat ir iš ES. Kaip vertinate padėtį susijusią su Armenija, Gruzija ir Eurazijos sąjunga, ką ES galėtų padaryti daugiau tam, kad išlaikytų draugiškus santykius su Armenija? ir nepaleisti jos arba nenustumti į Maskvos ekonominę orbitą. Kalbant apie Kalnų Karabachą ir Eurazijos sąjungą, tai Kazakstanas e, jau pareiškė tam tikrą e, prieštaravimą Azerbaidžianui įstoti į Islamo konferencijos organizaciją. Prieš kelis metus e, E, <clears throat> buvo kalbama apie HSDP taikos palaikymo misiją. Tuo atveju, jeigu būtų galima Minskė susitarti kažkokiais stebuklingais būdais dėl taikaus konflikto sureguliavimo. Grįžtant prie Rusijos padėties ir mėginimų e, Lugansko Donbaso. Donetsko regioną įtraukti į šaldytų konfliktų sąrašą panašių pavyzdžių kaip Gruzijoje. Kiek aš suprantu, tai Gruzijos okupuotose teritorijose ekonomika yra labai skurdi, nėra tiesiog užsienio investicijų, Rusija taip pat nesuinteresuota e, investuoti ten, ar galima mes tikėtis kažkokio kitokio scenarijus Donetskė ir Luganskė turint omenyje, e, kad naftos kainos krenta, ES taiko sankcijas ir <clears throat> todėl galbūt Rusija nebus e, labai suinteresuota ir neturės atitinkamų galimybių investuoti į rytų Ukrainą ir Krymą ir gali pasikartoti panašus scenarius, kurį per pastaros dešimt metų stebėjome pietų Osetijoje ir Abhazijoje. Ačiū pirmininkė, norėjau padėkoti už ponui Zalberiui už pristatymą. Tikrai puikus situacijos pristatymas ir sakau tai ne iš mandagumo, iš tiesų taip galvoju. Tačiau stebėdamas situaciją Abhazijoje, Setijoje ir e, ne Kalnų Karabakė, bet Kalnų Karabako apylinkėse, matosi, kad Kalnų Karabachas yra Armenijos teritorija, tačiau įvyko etninis valymas e, Kalnų Karabache ir uh, aplinkinėse teritorijose ir atrodo, kad panašus etiniai valymai vyksta ir Abhazijoje, ir Osetijoje. Ir um, nebijau to sakyti, kad uh, situacija panašėja į situaciją tarp Izraelio ir Palestinos, kur realybė ir teisėtumas yra visiškai skirtingos pusėse. Ir tai sąmoningai daro Rusija, jos buvimas Armenijoje labai aiškus. Lygiai taip pat e, Azerbaidžianė Rusija siekia daryti įtoką. Ir atrodo, kad tas konfliktas išaldytas ir situacija tikrai realybėje labai sudėtinga ir tai turės politinių pasiekmių. Ponas Plenkovič. Norėjau pasakyti, kad visapusiškai remiu planus sudaryti asociacijos sustarimą su Gruzija. Ir prieš keletą savaičių kaip tik turėjome progos aptarti Gruzijos daromą pažangą reformų srityje, reformų, kurios susijusios su teisės saugos e, e, sistema e, ir kitų teisinių reformų. Na ir įdomu yra, kaip vertinate pažangą e, selektyvaus teisingumo srityje, nes e, tuo bent jau likšalinė vyriausybė neretai piknaudžiaudavo. Taigi, kaip žiūrite į teisės saugos institucijų darbą ir, ir Gruzijos vyriausybės darbą? šio požiūrio. Ačiū. Toliau ponė Pyri. Dėkoju ponė Zalberį už pristatymą. Turiu klausimą dėl kai ko apie ką intensyviai diskutuojama ir Gruzijoje pastrasis dvi savaitės. Aš čia lankiausi pati praėjusią savaitę ir tai yra toks dalykas. Rusija siūlo sutartį su Abhazija E, sudaryti dėl e, sienų numatymo ir integracijos, e, o tai yra iš tikrųjų kaip aneksija nutilėjimo būdu. Buvo dar prieš keletą metų sukurtos pajėgos saugumo atitinkamos ir teisės saugos institucijų pareigūnai čia dirba. Man būtų įdomu sužinoti, kokia Europos Sąjungos pozicija į tai, kas vyksta ir kaip visą tai vertinti, galvojant ir apie Abhazijoje veikiančių institucijų kontekstą. Iš tikrųjų galime tik numaty, numanyti, ką tokio pobūdžio sustarimo sudarimas reikštų Pietų Osetijos regionui. Toliau ponė Fotiga. Ačiū ponė pirmininkė, ponė Salveri. Sveikinu Jūs su paskirimu. Ir pradėsiu nuo istorinių faktų. E, Haiti Talievinį pranešimą dėl Gruzijos tikriausiai dar pamename visi 2008 metais buvo apkaltintos kai kurios pusės konflikto pradėjimu ir dabar iš tikrųjų matyti ir Krymo atveju gana akivaizdžiai, kad Rusija taiko agresyvę politiką, kad vykdo be kita ko ir etninį valymą. Matome, kad Gruzijos teritorijoje tūkstančiai žmonių yra priversti persikelti kitur. Todėl labai smarkiai abejočiau mūsų politikos priemonių veiksmingumu. Jūs minėjote, kad mes nepripažįstame šių teritorijų autonomijos. Ir aš iš tikrųjų sakyčiau, kad tai nėra de facto atskilusios teritorijos, bet tiesiog de facto užimtos teritorijos. Taigi, kaip dabar Europos Sąjunga, nepripažindama pietų Osetijos ir Abhazijos regionų autonomijos, visgi bendradarbiauti ketina tokiais būdais, kaip kad yra planuojama. Iš tiesų, tiek kariniu, tiek ekonominiu, tiek socialiniu požiūriu tos teritorijos vis labiau artinamos su Rusija. Ir lygiai tą pačią schemą matome dabar pritaikomą Ukrainoje. Pirmiausia, Kryme, paskui rytų, pietų Ukrainoje, visoje Ir jau net neminėsiu Kalnų Karabacho ir Armenijos ir Azerbaidžiano. Tai tikrai įsisenėjęs konfliktas, labai sudėtingas konfliktas, bet ir vėlgi turime aiškiai suvokti, kad etninis valymas irgi yra dalis viso to ir čia. Taigi, ką ketinate pasakyti, nuvykęs į vietą? Turite juk matyti abipusės ir įvairių padarinių priežastis. Man atrodo, jūsų darbas bus tikrai labai sudėtingas, turint omenyje asociacijos sustarimo su Gruzija sudarimą. Ir labai tikrai remi mintį ratifikuoti jį, nežiūrint to, kad manau, jog jūs ypatingai, bet taip pat ir mes visi, mūsų valstybės turime daryti spaudimą dabartiniai Gruzijos valdžiai, kad būtų vengiama ne tik e, dvigubų standartų teisingumo sistemoje taikymo, bet taip pat ir kad nebūtų keliamos e, akivaizdžios kliūtis dirbtinės opozicijai veikti. Pavyzdžiui, teisminė procedūra dabar vyksta prieš buvusį Gruzijos prezidentą, dabar jau prieš visą partiją. Ir toks elgesys yra tikrai neadekvatus šalyje, partnerėje. Todėl privalome daryti visą, kas tik yra mūsų rankoje, rankose, kad Gruzijos vyriausybė nutrauktų tokio pabudžio veiksmus. Ačiū. Ponas Ranstorpas. Turiu trumpą klausimą. Tiesiog pratesiu tų konkrečių klausimų jums sąrašą. Gal galėtumėte labiau išsiplėsti dėl Adžarijos? Adžarija yra vis dar, vis dar Gruzijos teritorijos dalis ir čia reikėtų matyti Abašidze šeimos klano vaidmenį. Thank you, Chairman. Thank you, Mrs. Selba, for your presentation. Ačiū, ponė pirmininkė. Davidas Cameronas, Britų vyriausybės premjeras, Europos Sąjungos, kalbėjo apie Europos Sąjungos veiksmus e, netgi ir už Atlanto ir taip pat e, rytų kryptimi. Ką galvojate apie tokių šalių narystę Europos Sąjungoje? Thank you, Mr. Chairman. I would like to congratulate you, Ambassador. Ačiū pirmininkė, noriu pasveikinti ambasadorių jūsų naujų paskirimu. Padėtis Gruzijoje yra labai sudėtinga. Europos liaudės partijos frakcija pritarė ES Gruzijos asociacijos susitarimui, tačiau dar iki balsavimo plenarinėje sesijoje dėl šio susitarimo norėčiau, kad e, būtų aiškiai pasakyta Gruzijos e, valdžiai, kad e, ji nenaudotų selektyvinio teisingumo ir nesudarytų įspūdžio, kad siekiama politinio revanšo ir tokiu būdu bandoma daryti įtaką teismų darbui. Taigi prieš e, balsuojant dėl asociacijos tyrimo turime tokią es poziciją Grūžijos valdžią aiškiai išdėstyti ir to mes iš jūsų ambasadorių tikimės. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū ponė Žalberim už jūsų mintis. Daugelis pietų Osetijoje ir Abhazijoje išvelgia e, tam tikrą pavyzdį įvykių, kurie po to kartojosi Krime ir dabar gali pasikartoti Donbaso regione. Ar paklausti, kokią turite informaciją apie tai, kokia Abhazijos ir Pietos Etijos žmonių padėtis. Pastarąjį kartą, kai lankiausi Gruzijoje, mes buvome nuvykę prie sienos su pietų Osetija ir mums e, buvo pranešta, kad pietų Osetija gyventojų liko nedaug ir daug kas išvyksta ir toliau ir gyvenimo sąlygos yra labai blogos. Azijoje žmonių yra likę e, daugiau. Taigi kaip jūs e, vertinate dabar, dabartinę padėtį ir žmonės e, dabar tose teritorijose gyvena geriau nei anksčiau ar, ar blogiau? Kaip kolegė minėjo, mes pritarėme asociacijos sustarimui su Gruzija, tačiau iš tiesų teismų nepriklausomumo klausimas mums yra labai svarbus ir turiu pasakyti, kad kuomet lankėmės Gruzijoje, e, man tikrai kilo tam tikras nerimas po to, kai pasikalbėjome su dabartinės valdžios atstovais. Dėl kalnų Karabacho aš ir toliau raginu jūs siekti apsilankyti kalnų Karabache. Noriu paklausti, ar e, ketinate paprašyti savo e, aukštesnių už jūs pareigūnų, pavyzdžiui, vyriausios įgaliotinės pareikš tam tikrą kritiką Azerbaidžiano atžvilgių dėl jo veiksmų Kalnų Karabacho konflikte. Ačiū, pamėginsiu atsakyti klausimus užduoti lės tvarka. Pirmas klausimas buvo susijęs su sienos ženklinimu tarp e, Pietų Osetijos ir Abhazijos e, iš vienos pusės ir Tbilisio administruojamos teritorijos, valdomos teritorijos. Ar ES ėmėsi pakankamai veiksmų, kad e, sustabdytų šį procesą prieš pradėdamas eiti šias pareigas? Dar noriu priminti, kad es pareigūnai keliaudami regione visuomet naudojasi progą, kad atkreiptų dėmesį įvairiomis įmanomomis aplinkybėmis į būtinybę sustabdyti sienos demarkavimo procesus ir ESMO nuolatinėje taryboje tai buvo nuolat atkreipiamas dėmesys, taigi politinių veiksmų buvo nuolat įmamasi, e, bent jau siekiant e, pasmerkti šios veiksmus. Mes žinome, kad tie veiksmai toliau buvo tęsiami ir praktiškai siena yra įrengta. Ir tapo dabar labai sudėtinga judėti palei šią sieną. Taigi negalime teikti, kad mėginimai sustabdyti šį procesą buvo sėkmingi, tačiau bent jau procesas nėra sustabdytas ir e, e, siena visa nėra demarkuota ir neuždaryta. E, Kur toliau pakryp šis procesas sudėtinga prognozuoti ir sunku būtų įvertinti ES ir jos valstybių narių veiksmų sėkmę, tačiau bent jau galime teikti, kad e, ėmėmės rimtų pastangų, kad šiam procesui padarytume įtaką ir mūsų balsas Maskvoje buvo išgirstas. Antras klausimas buvo susijęs e, su ES ir Rusijos tarpusavio sąveiką, kadangi Rusija yra labai svarbus veikėjas pietų Kaukaze, kalbėjausi su užsiekalų viso ministru Karasinu ir prašiau jo pagalbos tam, kad galėtume pasiekti pažangos diskusijose Ženevoje ir kad jis padarytų, savo, padarytų tinkamą įtaką savo sąjungininkams Šinvalyje ir Suhumyje. <clears throat> Žinoma, interesai yra įvairūs, skirtingi ir ta sąveika visais atvejais e, tikrai neveikia. <clears throat> Šiuo mūsų žinia Rusija yra e, susijusi su raginimu laikytis konstruktyvios pozicijos. Mes e, padėtį stebime labai atidžiai ir galime konstatuoti, kad po pirmojo Ženevos diskusijų raundo Rusijos pozicija tikrai pakankamai konstruktyvi. Noriu priminti taip pat e, ir tas diskusijas, kurios vyksta jau ištisus mėnesius tarp Rusijos užsienio viceministro Karasino ir Grūžijos prezidento specialio įgaliot, įgaliotinio Abašydžės. Jie e, sugebėjo susitarti dėl tam tikrų praktinių dalykų prekybos transporto srityje ir tie susitarimai jau pradeda nešti vaisius. Gruzijos Rusijos tarpusavio santykių vystimasis, atsižvelgiant į tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje, iš tiesų yra pakankamai teigiamai vertintinas ir dabar uh, Rusija siūlo tam tikrą sustarimą su Abhazija pasirašyti, prie šio klausimo grįšiu vėliau. Sakant į pono Mamykino klausimą, kaip gražinti atsiskyrusias, atskirusias teritorijas Gruzijos konstitucinę erdvę, šis klausimas yra labai sudėtingas ir greitų laikų neįsispręs. Vienintelė galimybė, kurią aš išvelgiu, nebent kas nors netikėto įvyktų šiame regione, Tai yra galimybė Gruzijai pačiai atsiverti ir atsisakyti tam tikrų apribojimų, kuriuos jį pradėjo taikyti okupuotų teritorijų atžvilgių. Ir toks elgesys yra savaime suprantamas, tačiau Gruzija dabar galėtų daugiau dėmesio skirti darbui su žmonėmis, siekiant pakeisti jų mąstyseną, tam, kad Šinvalio Abhazijos gyventojai e, norėtų išlaikyti savo ryšių su Gruzija. Šiuo metu matome visišką atstumimo reakciją, atmetimo reakciją iš jų pusės. Ir E, todėl e, Gruzijos likščioliniai veiksmai tikrai nebuvo labai naudingi, ypač prisimint paskutinę Gruzijos premjero kalbą pasakytą apie šias teritorijas. Kitas klausimas buvo susijęs su Armenijos vaidmeniu. Jos stojimai Eurazijos sąjungoje ir galimybės išlaikyti artimus santykius su Europos sąjungoje. Manau, kad Armenijoje tikrai daug žmonių nori išlaikyti ryšius su Europa. Aš kalbėjausi iki šiol su prezidentu, užsienio ministru, kitais vyriausybės atstovais ir aš aiškiai jaučiu, kad e, tai tikrai nėra jų laisvanoriškas pasirinkimas. Įstodami į Eurazijos sąjungą, jie mato e, vienintelę galimybę toliau vystytis ir e, Šiuo metu Rusija iš tiesų e, dominuoja, darant įtaką Armenijai ir jie praškai neturi kito pasirinkimo, kaip stoti Eurazijos sąjungą dėl ES projektų gyvendinamų kalnų Karabache. Mes gyvenime tinkamus projektus skatiname kontaktus tarp žmonių, šie kontaktai dėl akivaizdžių priežasčių nevyksta. Taigi Tačiau yra labai sunku nuvykti į Kalnų Karabachą ir ten įsitikinti, kokia yra padėtis, dėl turime žmonės iš šio regiono, pavyzdžiui, atsiskardinti į Briuselį ir ten susitikti. Kaip būtų galima spręsti šį konfliktą, aišku, reiktų pasitelkti labai daug E, kūrybiškumo ir vaizduotės ir šiuo metu aš e, galimybės įspręsti šią problemą nematau, tačiau turime pasinaudoti tą galimybę kaip tik tai atsiras dėl padėties e, Abkazijos ir Pietų Osetijoje, iš tiesų ji yra labai sudėtinga. Aš kelis kartus e, lankiausi šiuose regionuose ir lygindamas e, jų gyventojų padėtį su Armenijos gyventojų arba e, Gruzijos kaimo vietovių padėtimi, tai nelabai daug kuo jį skiriasi. Ir kalbant apie Skinvalio miestą, tiksliau kaimą, nes tai nėra tikras miestas, nemažai ten yra investuojama į infrastruktūrą gatvės yra tiesiamos ir iš tiesų mes negalėtume teikti, kad padėtis tame regione yra smarkiai blogesnė nei kitur, ypač kaimo vietovėse. Kai kuriuose klausimuose buvo atkreipiamas dėmesys į selektyvinį teisingumą, kuris yra praktikuojamas Grūzijoje, tai nėra tiesiogiai susijęs su mano įgaliojimais, tai yra susijęs su vidaus padėtimi Grūzijoje ir svarstant šį klausimą su Grūzijos vadovais, aišku, pirmoji smūjų turėtų griežti S delegacijos Tbilisijoje darbuotojai ir vadovai, tačiau kai aš kalbuosi su Grūzijos valdžios atstovais, nepalieku jokios abejonės, dėl to, kad ES kyla labai daug klausimų susijusių su tuo, kaip Grūzijos dabartinė valdžia elgesi buvusių lyderių atžvilgių. Dabar pereisiu prie Rusijos siūlomo susitarimo su Abhazijais. Pone Piri teisi, galbūt turėjau apie tai pakalbėti savo įžanginėje kalboje, tačiau dabar tą norėčiau padaryti, ar tai reikštų tylę Abhazijos anekciją. Gruzija naudoja tokią terminologiją, tačiau mes turėtume apdairėje vertinti sutarties nuostatose kalbama apie teisės aktų suvienodinimą, galiojančių taisyklių suvienodinimą, daug kalbama apie integraciją, tačiau aš iš tiesų neteikčiau, kad tai reikštų regiono aneksiją, jeigu staties nuostatos būtų gyvenimas taip, kaip Rusija siūlo ir vakar Abhazija pateikė savo mm pasiūlymą, e, kuriame e, daug kas pakeista palyginti su Rusijos pasiūlymu. Sutarties pavadinimas pakeistas, kalbama apie strateginę partnerystę. Yra daug nuostatų susijusių su e, karinių struktūrų, teisėkros struktūrų integracija į Rusijos sistemą, jos yra pakeistos ir tai yra tikrai kontrpasiūlymas kuriuo būtų sumažintas e, Rusijos ir Abhazijos tarpusio sartėjimo intensyvumas. Aišku, nežinome, kokia bus galutinė šio susitarimo redakcija ir versija prieš jį e, pasirašant. Mes numatome, kad jis bus pasirašytas, galbūt dar iki šių metų pabaigos, nes jis glaudžiai susijęs su Rusijos teikma finansinė parama šiam regionui ir tai yra būtent pagrindinė priežastis šio sustarimo pasirašymo. Šiuo metu mes e, konsultuojame Gruziją, <clears throat> raginame pasinaudoti atitinkamą atsiverinčią galimybę toliau diskutuoti galbūt ir dėrėtis e, su Abhazijos atstovais, tačiau reikia pirmiausia palaukti, koks bus darybų tarp Prūzijos ir Abhazijos galtinis rezultatas ir tuomet galėsime patikslinti savo poziciją ir komentarus. Mes žinome abiems pusėms esame pareiškę, kad toks sustarimas kokį siūlo Rusija, jeigu bus pasirašytas, mums yra nepriimtinas ir e, dėl to labai sumažėtų Abhazijos suverenumas. Ir aš tai aiškiai pasakiau Ženevoje diskutuodamas tiek su Rusijos užsienio viceministru Karasinu, tiek su ponu Čerikpo, kuris yra e, de facto Abhazijos premjeras. Mes kelis kartus buvome susitikę. Ir kalbant apie mūsų kontaktus su Abhazijos atstovais, mes ne kiekvieną dieną bendraujame, tačiau palaikome nuolatinį dialogą. Taip pat buvo užduotas klausimas e, dėl to, ar mes iš tiesų turėtume teikti pagalbą Abhazijai tokiu būdu e, netiesiogiai ar remdami Rusijos pastangas okupuoti Abhaziją. Šią teritoriją mes gyvenime tam tikrus projektus ir iš tiesų mes e, jokių būdų nepadedame nei Abhazijos valdžiai, nei Rusijai. Mes siekiame padėti Abhazijos pilietiniai visuomeniai ir galiu Jums pranešti, kad uh, Nemažai žmonių Abhazijoje mano, kad pagrindinis arba galutinis tikslas neturėtų būti prisijungimas prie Rusijos. Jie norėtų e, išlaikyti tai, ką jie vadina suverenumu, nepriklausomybę e, ir de facto užsienio reikalų ministras ponas Čirikpa yra vienas iš e, tų Abhazijos e, pasiūlytų pakeitimų sustarimai su Rusija autorius įkvėpėjas. Taigi mes e, nesiekime padėti nei Rusijai, nei Abhazijos valdžiai, mes savo pastangomis bandome padėti pilietiniai visuomeniai, turėdami prieš akis e, svarbiausią tikslą, kad e, šios savarankiškos teritorijos galiausiai vis tiek integruotųsi į Gruzijos teritorinę visumą, kadangi ES laikosi pozicijos, kad Gruzijos teritorinis vientisumas turi būti išlaikytas. Taip pat buvo užduos klausimas, ar Gruzija yra potenciali kandidatė prisijungti prie ES. Aš negaliu atsakyti šį klausimą, mes puikiai žinome, kokie yra Gruzijos siekiai suartėti su euroatlantinėmis struktūromis. Pastangos yra dedamos nemažos, tačiau ar Gruzija, Gruzija bus suteiktas kandidatės statusas, man šiuo metu e, Sunku atsakyti į šį klausimą, šiuo metu šalis nėra kandidatė, buvo užduos klausimas apie džarį, aš tik vieną kartą tenai lankiausi, būdamas specialiuoju ES atstovų per e, rožinę revoliuciją, kaip pamename, Adžarija buvo gražinta į Gruzijos sudėti, pažadėjus e, šiam regionui suteikti tam tikrą autonomiją ir ją išlaikyti, tačiau tai, ką matome šiuo metu, yra praktiškai žingsnis atgal gyvendinant šį pažadą. Vertindami padėtį Džarijoje ir galima šio regiono poveikį pietų Osetijai ir Abhazijai, apsisprendžiant galbūt sugrįžti į Grūzijos sudėtį, tai turbūt padėtis Adžario nebūtų pats geriausias pavyzdys. Buvo užduotas klausimas apie tai ir pasinaudojus Abhazijos ir Pietų Osetijos patirtimi bandoma atkartoti panašų scenarijų Rytų Ukrainoje, Donbaso regione. Neesu dėl to tikras, ar taip yra, galbūt būtų galima dabartinis įvykis Ukrainoje taip interpretuoti, kai neseniai buvau sustikęs su Azerbaidžiano vadovybė, manau, kad šalies prezidentas teigia, kad <clears throat> e, Jeigu esate atitinkamų organizacijų, kuriams įtaką daro Rusija narys, tai rizikuojate prarasti dalį savo teritorijos pagal tam tikrą sistemą pasitelkus, taigi dabar mes negalime iš tiesų teikti, kad tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainoje, yra ankstesnių įvykių kitose regionuose atkartojimas. Aš esu įsitikinęs, kad visi šie įvykiai e, turi savo specifiką ir reikėtų juos vertinti atskirai. Tačiau vienas dalykas yra aiškus. Rusija siekia aiškiai parodyti, kad e, Rusija bando stiprinti savo įtaką šiame ar regione ir e, kadangi jos yra, šios teritorijos buvo svarbios Sovietų sąjungos dalis, mes puikiai žinome, kokia Putino nuomonė apie Sovietų sąjungos žlugimą. Kalbant apie e, padėtį e, pietų Osetijoje ir Abhazijoje iki okupacijos ir dabar, aš nelabai esu gerai susipažinęs su padėtimi šios regionuose iki okupacijos, tačiau e, aš nemanau, kad jie tikrai dabar gyvena daug blogiau. Aišku, galbūt investicijų ir pinigų iš Maskvos trūksta, tačiau teikti, kad žmonės ten gyvena dabar blogiau nei anksčiau, nebūtų labai tinkama. Reaguodamas jūsų raginimą siekti apsilankyti Kalnų Karabache, galiu jūs patikinti, kad e, tokių veiksmų imsiuos ir tikiuosi, kad e, man bus sutikta tokia galimybė per tam tikrą laikotarpį. Ačiū. Ačiū už paaiškinimus. Dabar perėmame prie kito darbo atvarkės punkto dėl asociacijos sustarimo sudarimo kolega Mamikins. Yra pranešėjas, man regis, penktą ir šeštą klausimą galime sujungti ir aptarti kartu. Olega perims pirmininkavimą. Taigi, ar galėsite bent keletų minučių perimti mano kėdę? So. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams ir nariams, kurie pateikė savo ruoštų siūlomų pakeitimui, pakeitimų. Tikrai su visais nuodugniai susipažinau ir manau, kad jie labai svarbus reikšmingai pagerina pranešimo projekto kokybę. Esu tikras, kad pasiseks rasti gerą kompromisą ir suformuluoti gerai subalansuotą projekto tekstą. Pranešimo tema yra Gruzijos priartėjimas – prie ES tiek ekonominių, tiek politinių požiūriais. Ir man labai džiugu matyti, kad pagrindinė mano mintis yra remam, remiama, sprendžiant iš siūlomų pakeitimų. Norime, kad Gruzija kiek įmanoma labiau suartėtųsi Europos Sąjunga. Norime, kad būtų toliau tęsiamos reikalingos reformos, rengintis asociacijos sustarimo pasirašymui. Bet, nepaisant to, taip pat galvoju, jog reikėtų pabrėžti, kad tas selektyvus teisingumas vis dar egzistuoja. Aš apie tai kalbu ir pat savo pranešime, ir jūs savo pasiūlymuose dėl pakeitimų. Iš tikrųjų negalime padaryti už Gruziją jai pačiai skirtų namų darbų. Teisės saugos institucijos turėtų žengti reformų keliu Tačiau jeigu reformos bus politizuojamos, tai tik pakenks pačiai teisėjai saugos sistemai. Aš pats e, puikiai suvokiu tą problemą, kadangi ir mano šalyje teisėjai saugos e, reformų buvo imtas ir nekarta. Na, o dabar manyčiau, kad e, reformos, kurios vykdamos Gruzijoje, netgi toliau pažengusios negu Latvijoje. Be abejo, turėtume komentuoti šią sritį, tačiau pasitelkdami ir teisės ekspertų nuomonės. Bet be abejo, vienai par kitaip teisės saugos sistemos reformos yra vienas esminių žingsnių, kurių turi imtis Gruzija. Toliau dėl to, kas pasakytina apie Rusijos vaidmenį šiuose procesuose. Kaip pranešėjas norėčiau pabrėžti, jog būtų gerai labiau akcentuoti Gruziją pačią ir Gruzijos veiksmus, o ne minėti Rusiją bei jos vaidmenį raidai Gruzijoje. Gruzijai tikrai nelengva vėl stotis ant kojų po 2008 metais įvykusio karo. Formuluodamas pranešimą visuomet turėjau omenyje, kad rašau apie Gruziją. Taigi, ta, tuom kriter, tuo kriterijum vadovausiuosi taip pat ir vertindamas pakeitimus. Tai yra palavra Esteltina. Ačiū. Žodis. Ponu Štetinai. Ir dovolte mi, abych mluvil ve svém materském jazyce, poněvadž se dokážu lépe vyjádřit. Eh, naše Evropská lidová strana. Kalbėsiu savo gimtają kalbą, nes taip bus aiškiau. EPP pritarė ES ir Grūsijos asociacijos susitarimo ratifikavimui. Mes manome, kad šis sutarimas bus naudingas Gruzijai ir Gruzijos piliečiams ir kad Gruzija taps artimesnė ES ir užtikrins, kad bus atsižvelgiama į bendras vertybės. Susitarimas bus labai naudingas, ypač išžvelgiant į Rusijos darimą įtaką tame regione ir apie Osetijos ir Abhazijos atsiskirimą. Tikimasi, kad e, bus imtasi atitinkamų žingsnių šių teritorijų reintegravimui, tai jau buvo minėta. Taigi pasistengime padaryti, ką galime, kad e, asociacijos sustarimas būtų kuo greičiau ratifikuotis. Noriu padėkoti ponui Mikinens už iki šiol nuveiktą darbą. Jis pats asmeniškai vyko į Grūsiją, kalbėjo su įvairiais e, veikėjais tenai. Ir šiandien pasikalbėjau su pranešėju ir sužinojau, kad mes abu esame dirbę Gruzijoje žurnalistais, taigi turime nemažai ką bendro. Aš manau, kad pakeitimai leis atsižvelgti į aktualiausius ir skubiausius klausimus, ypač teisėkuros procedūras, politinės procedūras, taip pat piknaudžiavimų, teisingumų ir bandymų pasiekti politinio revanšo. Tai jau buvo paminėta, tai sakė įvairių parlamento frakcijų atstovai. Norėčiau dar paminėti vieną svarbę dalę, datą 1900 68 metai labai skaudi data Čekoslovakijai, tuomet šalis buvo okupuota, ją okupavo Tarybų sąjunga ir politiniai lyderiai mano šalyje mm, labai dažnai naudojo eufemizmą Varšuos pakto pajėgų ats... įvedimas į šalį. Ir pastebiu, kad panašiai vyksta ir Gruzijoje. Nekalbame apie okupuotas, aneksuotas teritorijas, kalbame apie atsiskyrusius regionus, Taigi norėčiau priminti 2011 pareikštą Europos parlamento nuomonę, kurioje buvo aiškiai pasakyta, kad tos teritorijos yra okupuotos. Taip pat norėčiau paminėti vizų liberalizavimą. Praeitą savaitę Europos komisija patvirtino, kad Gruzija atitinka reikalavimus pirmojo etapo vizų liberalizavimui ir dabar perinam prie antrojo etapo. Uh, ir dar labiau prieartėjimo prie tikslo, būtent prie bevizio režimo. Turime pasinaudoti progą ir priminti šį faktą. Pone Manikins, aš nekantrai laukiu, kol išvysiu pasiūlytus pakeitimus Taip pat tikiuosi susitikti su jumis artimiausių metų. Ir žinau, kad per artimiausias savaitės turime galutinai parengti šio dokumento tekstą. EPP vardu noriu dar kartą patikinti, kad esame pasiryžę dėti visas pastangas, kad e, tinkamai sutvarkytume dokumentus. Ačiū, žodis ponui Tyčiai. Um, I'm going to be very quick. First of all, I'd like to Ačiū pirmininkė. Um, um, my colleague. Uh... Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėjau padėkoti pranešėjai, panai Manikens, už puikiai nuveiktą darbą. Beveik visas pranešimas yra puikiai parengtas, na, neskaitant to, kad pateikta nemažai pakeitimų, bet šiaip pranešimas tikrai puikos kokybės. Uh, Dabar dėl selektyvinio teisingumo. E, visuomet es stengiasi, kad formuluotės būtų aiškios ir tikslios, tačiau dabar norėčiau patarti, kad užsienio reikalų komitetas e, truputėlį sušvelnintų formuluotės, e, galbūt padarytų jas aptakesnės, nes tas išsireiškimas selektyvus teisingumas tikrai Gruzijai galbūt skaudus dėl to, kad įvyko tam tikrų politinių reformų. Taigi, jeigu mes nuolat kartosime selektyvus teisingumas, selektyvus teisingumas, tiesiog e, apskritai atmušime norą Gruzijai imtis bet kokių iniciatyvų. Labai ačiū, žodis poniai Kalinėtį. Ačiū pirmininkė. Norėčiau porą dalykų pakomentuoti. Bendrai praėmus panešimas geras. Formuluotės atitinka kalbą e, kituose dokumentuose, atitinka formuluotės kituose dokumentuose, kituose pareiškimuose, kurios yra patvirtinęs Europos parlamentas. Kitas dalykas, kalbant apie Gruziją, būtina paminėti Rusiją, nes Rusija daro labai daug įtakos regione ir e, tai, kas vyksta po 2008 metų paliaubų, tikrai neramina. Taigi labai svarbu užtikrinti kažkokį realų sprendimą, užtikrinti, kad es stebėtojai dalyvaus e, e, tame regione, taip pat reikia užtikrinti, kad Rusija pripažintų, jog pietų Osetijos ir Abhazijos teritorijos buvo aneksuotas. Be to, aš pritariu tam, kad mes pasmerktume tą sienų perbraižymą. Dėl selektyvaus teisingumo. Pritarčiau šio išsireiškimo, šio termino naudojimui, nes aš pati esu šalies, kurioje e, labai ilgai vyko reformos. Taigi labai svarbu, kad mūsų partneriai atvertų mums naujas galimybės, padėtų mums surasti sprendimus. Taigi, kaip Europos Sąjunga, turime labai aiškiai parodyti, kur yra problemos esmė ir tai padaryti prieš ratifikuojant asociacijos susirimą. Tam ratifikavimu aš pritariu ir mes turime Gruzijos institucijoms labai aiškiai parodyti, kad jie turėtų užtikrinti teisingumą ir jokių būdų nevykdyti selektyvaus teisingumo ir nebandyti teisinėmis priemonėmis keršyti savo priešininkams, nes um, tai turi labai didelės įtakos pasitikėjimui teismų institucijomis. Ačiū, ponas Jolit. Ačiū, pan pirmininkė, norėjau padėkoti už šį pranešimą. Jis yra tikrai labai geras pagrindas mūsų diskusijoms apie tarpusio santykius tarp ES ir Gruzijos. Ir e, pritarėme šio pranešimo nuostatoms, sakė frakcijos vardu, noriu pasakyti labai ryštingai, kad pasisakome už tai, kad Gruzija kuo greičiau E, suartėtų su ES ir taip pat ryštingai remiama Gruzijos e, demokratijos struktūrų e, kūrimą ir priešinamės šio vidinio konflikto skatinimui, kadangi tai yra kliūtis Gruzijos demokratizavimo procesų, kuris prasidėjo per rožinę revoliuciją ir vyko nenutrūkstamai turint omenyje ir tai, kad taikiai buvo perduota valdžia iš buvusio prezidento Sakašvilio dabartiniai vyriausybei. Galbūt e, tai atrodo ir savame suprantamas dalykas, tariau turint omenyje, kaip pavyzdžiui neseniai Ukraina turėjo išsikovoti savo politinę laisvę, tai e, demokratijos procesai Gruzijoje tikrai netrodo savaime suprantami. Mūsų frakcija dabar mano, kad reikia tam tikrų pakeitimų šiame pranešime. Pirmiausia, reikėtų priminti Gruzijos e, visuomenės palankę nuomonę suartėjimo su ES ir e, NATO Ne viena Gruzijos vyriausybė negali pakeisti šių pozicijų, kadangi joms smarkiai pritarė šalies visuomenė, būtina tai pabrėžti, taip pat būtina pabrėžti, kad santykiuose su Gruzija ir kitomis regiono valstybėmis turime vadovauti solidarumo principu, būtinybę remti e, šių šalių, kurios atsirado e, subirėjus Europos Sąjungai nepriklausomybę, jeigu leisite e, trumpą istorinį nuokrypį, e, galiu pasakyti, kad e, praeis šimtų metų po pirmojo pasaulinio karo <clears throat> Rusija praktiškai buvo patekusi į dekolonizavimo procesą ir e, tik tai sužlugus Sovietų sąjungai ta dekolonizacija baigėsi, kuomet atskiros valstybės atgavo savo nepriklausomybę ir e, dabar, ypač turint tuometinę mūsų bičiulių iš Baltijos šalių patirtį, mes privalome nepamiršti savo solidarumo su šiomis valstybėmis. Todėl 11 ir 25 pakeitime mes <clears throat> siekiame, kad Gruzijai būtų palikta atitinkama bendradarbiavimo perspektyva, kuri taptų tiltų Gruzijai į narystę Europos Sąjungoje. Kaip minėjau, norime atkreipti dėmesį šioje rezoliucijoje į tai, kad e, Gruzijos demokratijos pasiekimams porožių evoliucijos šiuo metu kyla grėsmė dėl vykdomų represijų opozicijos atžvilgių. Turime tą labai aiškiai pasakyti, kadangi su bičiuliais turime bendrauti atvirai ir turime aiškiai pasakyti, kad be ryštingo vakarų spaudimo Gruzija gali iš naujo patekti į politinę aklavietę nes e, būnant valdžioje tikrai negalime taikyti represijų politinių oponentų atžvilgių. Nepriklausomai nuo to ar pabrėšime tą politinio konsensuso faktą, būtina atkreipti dėmesį į tai, kad reikia stiprinti pilietinę visuomenę, siekiant stiprinti laisvą valstybę, todėl kreipime dėmesį į stačiatikių bažnyčios vaidmenį šiuose procesuose stiprinant nepriklausomą Gruzijos valstybę. Taip pat ryštingai manome, kad rezoliucija būtina atkreipti dėmesį į tą aplinkybę, kad šiaurinės Gruzijos provincijos Rusijos buvo okupuotos, nes čia mes neturime reikalų su e, kažkokiu tai vidaus konfliktu bandymu atsiskirti šioms teritorijoms prieš 2008 metų karą. Rusijos kariuomenė buvo dislokuota šiaurinėse Gruzijos provincijose ir e, iš <clears throat> pietų Osetijos teritorijos e, apšaudydavo Grūžijos karinės pareigas ir e, taip provokuodavo, išprovokavo karinius veiksmus. Jeigu norime stiprinti Gruzijos kaip valstybės santykius Europos Sąjungoje, negalime ignoruoti svarbiausios problemos, su kuria šiuo metu susiduria Gruzija ir kuri yra ne, pagrindinė Gruzijos demokratijos destabilizavimo priežastis, tai yra tas Rusijos daromas spaudimas ir būtent nuo jo turime visomis politinėmis priemonėmis Gruziją ginti. Ačiū. Ačiū ponui Jūrikui, jeigu daugiau nėra norinčių kalbėti, steiksiu žodį ponui Mamykinui pranešėjai. Vēlreiz liels paldies. Atsiprašau, dar vienas yra norintis pasisakyti. Marek Jurek. E, Tėmė klausiausi kolegos Jureka, stebėjau truputėlį įvykius Gruzijoje prezidento Sarkozy pavadimu ir Elzėjaus rūmų generalinio sekretoriaus pavadimu ir galiu pasakyti dėja, kad padėtis e, čia negali būti piešiama nei juoda, nei baltas spalvomis, nes viena vertus tikrai nėra blogos Rusijos, o iš, iš kitoje pusėje e, kovojančios su savo laisvę Gruzijos valstybės. Ir čia mes turime konfliktą tarp e, vakarų pasaulio Amerikos ir Rusijos. Ir, ir Aš tikrai dėjau pastangas kovodamas su stalinizmu, tačiau mes tikrai dabar e, Rusijoje neturime Stalino. E, jeigu mes siekiame taikos, reikia išlaikyti pusiausvyrą e, mūsų rezoliucijoje sostinė, jeigu mes bandysime tik tai e, prieš pastatyti tarpusavę gėrį ir blogį, tai tokiamis pastangomis ir priemonėmis konfliktą nesugebėsime išspręsti. Pane Fotyga. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, pane pirmininkė. Išklausus kolegos iš Prancūzijos pasisakymą noriu jums visiems priminti vieną dalyką. Gruzinų tauta yra labai sena tauta, e, e, sen, ir jos kultūros užuomasgos prasidėjo penktame amžiuje ir e, mūsų pasaulio dalyje šios krikščioniškos kultūros paveldas tikrai nėra visur taip toks senas ir 2008 metais e, šios kultūros e, senovinės paminklai buvo bombarduojami per Rusijos aviacijos anskridžius. Ir mes ne tik, kad nepamin, neatsimename tokių dalykų, bet netgi nežinome apie juos. Todėl aš manau, kad e, Gruzijos tautos atžvilgių būtų labai nesažininga teikti, kad jos kova už savo laisvę nepriklausomybę yra tik sudėdamoji dalis kažkokio tai didesnio masto e, išorinio konflikto. Ačiū, žodis pranešėjai. Lielas paldies priekšsēdētāji kungs, paldies visiem deputātiem, kas ir izteikušies. Es gribu pateikt, ka es redzu. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems šioje diskusijoje ir dar kartą noriu pabrėžti, kad sieksime gerai subalansuoto kompromiso. Visiškai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie selektyvų į teisingumą ir tai visiškai atitinka ir mano paties e, poziciją. Esu visiškai įsitikinęs, kad galėsime susitarti dėl kompromiso ir taip pat esu tikras, kad iki balsavimo komitete lapkričio mėnesį, o taip pat balsavimo gruodžio mėnesį plenarnėje sesijoje mes tikrai puikiai dar padirbėsime kartu ir susitarsime dėl teksto. Ačiū ponui pranešėjai. Balsuosime lapkričio 17 dieną, bet iki to dar turėsime galimybę apsvarstyti ir pakeitimus, kurių paminėsiu yra 132 pateikti. Tikiuosi, kad pranešėjas kartu su šešėliniais pranešėjais dėl visų susitars, ras kompromisą. Tartautinės priekybos komitetas lapkričio 7 dieną balsuos dėl savo nuomonės, o plenarinėje sesijoje balsuosime per savaitę nuo gruodžio 15 iki 18. Taigi, viskas rodo, kad asociacijos sustarimas galės būti ratifikuotas laiku. Ačiū širdingai ponui pranešėjai. Dabar kitas klausimas. Ukraina vyks diskusija su ponė Dezulueta. Jai čia teko ypatingas vaidmuo ir atsakomybė ir dar taip pat kolegai Plenkovičiui teko nemaža atsakomybė, turint galvoje delegaciją, kuri vyko stebėti rinkimų iš Europos parlamento. Na, o dėl taip vadinamų rinkimų, kurie vyko praėjusį sekmadienį. Gal net ar nepasisakysiu. Būtų džiugu, jeigu pirmiausia pasisakytų ponė Tana Dezuveta. Ji vyko į Ukrainą kaip esbo demokratinių institucijų žmogaus teisų biuro atstovė, o paskui ponas Plenkovič pristatys dar ir savo mintis. Jau dabar galiu jam ir kitiems 13 13 kartų su jo vykusių kolegų stebėti rinkimų ekrane padėkoti už nuveiktą darbą. Pone Dezulueta, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kaip suprantu, prašėte mūsų, manęs aptarti tik rinkimus spalio 26 dieną vykusius, bet neminėti to, kas vyko Donbaso regione Taigi, pirmiausia, ką turėčiau padaryti, tai padėkoti Jums, ponė pirmininkė, ir garbiems parlamento komiteto nariams už tai, kad pakvietėte į šį posėdį ir už tai, kad galėjau dalyvauti taip pat ir misijoje minėtoje. Tai buvo trečias kartas, kai vykau į šią šalį, stebėjome rinkimus ir galime jau dabar paminėti, kad misija, aišku, nebuvo tokio plataus masto kaip per prezidento rinkimus gegužės mėnesį, apie 700 asmenų. Rugsėjo 18 dieną atvykome, bent jau dalis mūsų, e, vėliau pasipildė komanda kitais nariais ir misiją užbaigėme šios praėjusios savaitės penktadienį. Krymas kaip žinome, nelegaliai buvo aneksuotas kovo mėnesį ir mums nebuvo staryta galimybė atvykti į regioną. Šiuo metu e, Luhansko ir Donetsko regionai nėra kontroliuojami Ukrainos. Naujasis Ukrainos parlamentas taigi nebus e, užpildytas e, iki galo, ne visos vietos. Taigi 27 vietos liks tuščios parlamente. E, iš ES vyko 90 stebėtojų e, stebėti rinkimų ir ypatingai reikia paminėti Europos parlamento siūstą rinkimų stebėjimo misiją. Tikrai padirbėjo labai sėkmingai. Rinkimų dieną mūsų nariai stebėjo daugiau negu 3000 rinkiminių apylinkių, jų darbą ir daugiau negu 4000 anketų užpildė stebėtojai. Kaip žinote, mūsų misija apima, aišku, visą apimančius vertinimus rinkimų procedūros. 99 procentai apylinkių dirbo sklandžiai kaip pastebėjome, kai kur buvo šiokių tokių problemų, tačiau bendra tendencija visose stebėtose regionuose buvo panaši. Bet tik tai, kaip jau minėjau, į Donetską ir Luhanską nevykome, į Slovenską ir Kramatorską tik tai pasisekė nuvažiuoti rinkimų dieną. Rinkimai vyko E, sklandžiai, iš esmės galime pasakyti. Ir tai jau antri svarbus rinkimai organizuoti šiais metais Ukrainoje. Viskas vyko tikrai tvarkingai, kompetentingai ir dalyvavimas beje tikrai buvo nemažas, daugiau negu 50 procentų turinčių rinkimų teisę piliečių atvyko prie balsadėžių ir Diena pati rinkimų buvo, galime sakyti, taiki. Nepaisant to, kad piliečiai šioje šalyje susiduria su ypatingais iššūkiais. Vis dar vyksta kovos dėl demarkacinės linijos, vyksta mūšiai Doha, Donetsko ir Luhansko regionuose. Ir nepaisant to, kovos tęsiasi ir Ir nepaisant, kad buvo pasirašytas e, sutarimas dėl paliaubų rugsėjo pradžioje Minske, kovos ir toliau vyksta. Dvidešimt penki žmonės buvo sužeisti ir 21 žuvo per įvykusius išpolius. Po rinkimų stengiamės e, stebėti, kaip yra skaičiuojami balsai negalėjome fiksuoti tiek daug teigiamų e, rezultatų, kiek dėl pačių e, rinkimų. 19 incidentų įvairių užfiksavome. Buvo susiturimas taip pat ir su ginkluotais asmenimis. Dar taip pat reikėtų paminėti, kad kai kur Donetskė ir Luhanskė E, šiuose regionuose buvo leista rinkimuose dalyvauti tik vos keliems asmenims. Dar taip pat reikėtų pabrėžti, kad e, problemų nors ir buvo fiksuojama, bet tai yra susiję taip pat ir su tuo, kad tikrai nemažai apylinkių balsavimo buvo suformuota prezidentas ir premjeras pasinaudojo savo turimą poziciją ir užtikrino, kad rinkimai vyktų taikiai. Ir jau dabar galime pasakyti, kad žiniasklaidoje nelabai daug visiškai nepriklausomų vertinimų buvo. E, tačiau reikėtų sveikinti e, vis dėlto rinkimų nušvietimą, galvojant apie įvairias transliacijas televizijos e, kanaluose, nors trūkumą aptikti visgi buvo galima. Kaip žinote, tik 6 iš 29 sąrašo partijų pateko į parlamentą. Ukrainos komunistų partija pirmą kartą nedalyvaus parlamente naujai išrinktame, o vietų pasiskirstimas suskaičiavo 99,89 procentus balsų, rodo, kad Prezidento Porošenkos blokas turi 132 vietas. Premjero liaudės frontas e, turėjo šiek tiek daugiau balsų surinkęs, tačiau vietų parlamente bus mažiau. Kaip žinote, vyksta dabar darybos dėl koalicijos, na, o dėl moterų atstovavimo parlamente dėja teko nusivilti. 47 moterys e, dalyvaus naujame parlamente aukščiausio radoje. O senajam dalyv... narėmis buvo 43 moterys. Na ir dar Užbaigiant, reikėtų pasakyti, ponė pirmininkė, kad rinkimai vyko sklandžiai, nepaisant iššūkių, politinių ir ekonominio pobūdžio, su kuriais susidurėma šalyje. Ir matome, kad nei viena didžiųjų partijų, taip pat net ir pralaimėtojos, nekvestionavo rinkimų rezultatų. Tikimės, kad rinkimų rezultatai pastarnaus Ukrainos žmonėms. Siekiama, kad būtų gyvendinamos ESBO rekomendacijos, kurios be abejo apima tai, kad turėtų būti sudarytas visą apimantis e, rinkimų tvarkos, visa, turėtų būti sudarytos visą apimančios rinkimų tvarkos taisyklės, pagal kurias ateityje būtų uh, organizuojami rinkimai. Ir taip pat dar norėčiau pabrėžti, kaip svarbu yra taikyti naujas taisyklės, kad ateityje rinkimai vyktų kiek įmanoma skaidriau. Ypač galvojant ir apie rinkimų apylinkėse dirbantį personalą. Na ir dabar tikimės, kad su naujuoju, naujai išrinktų Ukrainos parlamentu galėsite užmėgsti ryšius dėl kiek įmanoma glaudesnių santykių su Ukraina. Ačiū. Ir dabar ponas Plenkovič. Very much, President Brock. Uh, first of all, I would like to greet. Ačiū, pirmininkė Brokai. Pirmiausia, noriu perskaityti pavardės kolegų, kurie mm, yra mm, komitetos to bendradarbiavimo su Ukraina nariai. Ir taip pat noriu priminti tuos, kurie dalyvavo stebėjimo misijoje, tose priešlaikinėse uh, rinkimuose. Pirmiausia, noriu padėkoti poniai Zulet ir kitiems kolegoms už, iš SBO ODIHR, nes jie kartu su kai kuriais kitais kolegomis iš frakcijų Ukrainoje buvo ilgą laiką, stebėjo rinkimus ir buvo atsakingi už bendradarbiavimą su žiniasklaida, už visą kitą komunikaciją rinkimų metu, taip pat turėjo pažiūrėti, kaip skaičiuojami balsai ir atlikti kitus svarbius uždavinius. Yra du aspektai. Vienas yra procedūrinis aspektas, būtent tai, kaip vyko rinkimai. Pone Zazuleta jau minėjo, kad 450 narių sudaro parlamentas, 225 renkami pagal mažoritarnę sistemą, o kiti renkami pagal sąrašus. Ir ne visos vietos parlamente bus užpildytos, nes 27 nariai nebuvo išrinkti iš Krymo, 12 ir 9 e, Donetsko ir Luhansko regionuose. Ir dar šešių narių trūksta. Uh, Taigi, nors ne visos parlamento vietos užpildytos, visgi parlamentas galės pradėti dirbti pagal Ukrainos konstituciją, nes tam, kad jis galėtų pradėti darbą, pagal konstituciją turi būti išrinkta bent jau 300 parlamentarų. Taigi, rezultatai galioja ir noriu padėkoti visiems rinkimų stebėtojams. Stebėsena vyko įprasta tvarka. Mes kartu su uh, Mm, demokratinių institucijų ir žmogaus teisų biuro atstovais dalyvavome misijose Odesoje, Čekarski, Kijeve ir Dnepropetrovske ir kitose vietose. Ir visi kolegos, kurie stebėjo rinkimus, galėjo pasakyti, kad rinkimai vyko taikiai, tvarkingai ir mm, parlamentarai, es parlamentarai bent jau iš pirmo žvilgsnio nepastebėjo jokių nesklandumų. Uh, Taigi preliminariaus e, rezultatai buvo parengti kartu su SBO, taip pat su parlamento asamblėjų atstovais, e, jungtinių tautų parlamentinės asamblėjos bei NATO parlamentinės asamblėjos atstovais. Ir mm, e, jie dalyvavo taip pat rinkimų stebėjimo misijose kitose Ukrainos regionuose. Taigi buvo, galėjome pasidalinti su rinktais duomenimis ir parengti preliminarius rezultus, preliminarią ataskaitą. Išvados buvo tokios, kad rinkimai vyko kur kas sklandžiau, bent jau lyginant su prezidento rinkimais. Taigi tikimasi, kad ir ateityje rinkimai vyks pagal pripažintus tarptautinius standartus dalyvavimas rinkimuose buvo didesnis negu 50 procentų, tačiau e, ji, dalyvavimas buvo mažesnis negu tikėtasi, bet jau rinkimų stebėtojai tikėjosi didesnio dalyvavimo, tačiau visgi, e, lyginant su kitomis e šalimis, rinkėjai buvo tikrai labai aktyvus. Svarbu pažymėti, kad spalio 26 vykę rinkimai yra trijų etapų proceso dalis. Galiu paminėti Euromaidaną, prezidento rinkimus gegužės mėnesį ir dabar vėlgi prezidentas Porošenko pamatė progą ir galimybę surenkti rinkimus ir Ukrainai tas naujas parlamentas, nauja Verhovna Rada aukščiausioji rada buvo svarbus politinis žingsnis ir pagal rinkimų rezultatus matosi, kad dauguma Ukrainos piliečių pasisako už žvilgsnį į Europą, už politinės reformas, tačiau taip pat e, stipriai palaiko ir šalies teritorinį ir politinį integralumą. Mes matėme, kad pritariama proeuropietiškam reformoms, taip pat išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės susitarimui daug dėmesio skiriama, taip pat e, daug dėmesio buvo skirta ir dujų tiekimui bei energijos tiekimui e, ir susiti atitinkamiems susitarimams parinktiems tarp pono Oettinger. Daugiau kaip 3000 žmonių Ukrainoje um, um, žuvo um, Donetsko ir Luhansko regionuose padėtis įtempta. Ukrainos institucijos negali laisvai patekti į tam tikras teritorijas ir Ukrainos atstovai paminėjo, kad svarbiausi Ukrainos tikslai būtų vykdyti proeuropietiškas reformas ir išlaikyti šalies vientisumą. E, po asociacijos sustarimo pasirašyto rugsėjo 16 dieną e, matosi, kad Ukrainai deda daug vilčių Europos Sąjungą ir kad Europos Sąjungos ir jos institucijų palaikymas yra labai svarbus Ukrainos ateičiai. Trumpas pastebėjimas dėl vakar vykusių rinkimų, kuriuos Donetskė ir Luhanskė, kuriuos tikriausiai visi vertiname kaip neteisėtus ir nekonstitucinius. Uh, Jų rezultatų nepripažins nei Europos parlamentas, taip pat jų nepripažins didžioji dauguma tarptautinių institucijų ir didžioji dauguma kitų šalių, kadangi manome, kad šie rinkimai yra hmm, neteisingas žingsnis ir kad jie tik trukdo rasti taikų sprendimą rinkimų stebėjimo misija pasibaigs po keleto savaičių pagal įprastą tvarką. Noriu padėkoti visiems, ponui Česani, ponui Černecki, ponui Koraca Bild ir taip toliau. Mr. Demesmaker, Mr. Van Balen, Mr. Auštrevičius, Mr. Ransdorf, Madam Harms and Mr. Mazuronis for their cooperation as well as to all the colleagues. Taigi dėkoju kolegoms, kurių pavardės perskaičiau už bendradarbiavimą, taip pat dėkoju visiems, kurie lydėjo mus Kijevą. Labai ačiū už pasisakymą, už tiesiog pasisakyti. Pirmininkė, tiesą sakant, norėčiau prisijungti prie to, ką pasakė panas Plankovič. Galbūt tik porą tokių nedidelių pastebėjimų. Vienas dalykas. Manau, kad mums reikėtų galbūt aiškiau ir tvirčiau parodyti, kad um, mes pritarėme tam proeuropietiškam požiūriui Ukrainos parlamente. Be to, svarbu hmm, pasveikinti nacionalinių rinkimų štabą Ukrainoje ir, ir pasidžiaugti jų darbų. Iš tikrųjų, puikiai susidorojo su tokia sudėtinga užduotimi, nes šalyje, tokia šalyje kaip Ukrainoje, nemažai vidinių įtampų ir nacionalinis rinkimo štabas štabas sugebėjo e, sklandžiai organizuoti 900 išorės stebėtojų darbą, nes tiesą sakant, e, tai nemaža našta organizatoriams, bet e, jie labai profesionaliai, labai techniškai susidorojo su šia misija, taigi tikrai galiu juos pasveikinti. O dar vienas dalykas, nor, noriu dar padėkoti ponui Plankovičius. Jisai, žinoma, pats savo padėkoti negalėjo, taigi aš tą padarysiu. Ačiū ponui Plankovičius. Ačiū pirmininkė, kalbėsiu olandų kalbą, ji man gimtoji. Kolegas. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Plenkovičiu ir kitiems kolegoms už bendradarbiavimą. Stebint rinkimus Ukrainoje, iš tiesų mes stebėjome pakankamai įprastus normalius rinkimus, besilaikant visų rinkimų procedūrų. Didžiausias šių rinkimų nuopelnas yra tai, kad ukrainiečiai išsirinko savo atstovus, kurie atspėjo atspindi visuomenės sudėti po Maidano įvykių ir Janukovičiaus pabėgimo. Taigi ši gyventojų atstovimo institucija dabar gali pradėti naujas reformas ir suteikti joms naujesnio, greitesnio pagreičio tam, kad šalis galėtų sukurti naują modernę demokratišką visuomenę. Pratesant kolegų mintis, aš stebėjau rinkimus Odesoje. Minėjau, rinkimai vyko įprastai, ramiai, be jokių incidentų, tačiau iš tiesų e, rinkimuose nedalyvavo vidaus perke, e, šalies vidėje perkelti asmenys, tai yra vidaus pabėgėliai, <clears throat> kurie laikinai rado prieglapsti Odesoje, turminė pabėgėlius iš e, Donbaso, nepaisant to, kad e, užsiregistruoti rinkėjų sąrašuose jie galėjo supaprastinta tvarka. Ir aš manau, kad e, būtent į tą aspektą reikėtų atkreipti dėmesį, nes tokiu būdu 400 tūkstančių pabėgėlių iš e, rytinių šalies regionų e, nebuvo atstovaujami, atstovaujama jiems ir nebus atstovaujama naujame parlamente. Antras e, įdomus pastebėjimas susijęs su jaunimo dalyvavimu rinkimuose. Jaunimas dalyvavo negausiai. Galbūt tai vyko dėl to, kad e, rinkimai vienmandatėse apygardose vis dar Ukrainoje asocijuojami su sukčiavimu ir korupcija ir todėl jaunimas mažai pasitikė dabartinė rinkimų sistema. Manau, kad ateitie reikėtų reformuoti rinkimų tvarką. Taip pat mums didelį susirūpinimą kelia tai, kas e, vyksta šalies rytuose, Donbaso e, regione, turiuomenyje vakar vykusius e, vietinius neteisėtus rinkimus, kurie, kurios bandoma įteisinti, ypač padedant Rusijai ir iš tiesų dabar daug yra nesakytų klausimų, ypač gyventojams apie tai, kas dabar vyks po šių rinkimų, ar, ar e, sukilėliai bandys išplėsti savo valdomas teritorijas. Manau, kad be didesnio spaudimo, kurį turime daryti Rusijai, šios problemos negalėsime įspręsti. Dar paskutinis pastebėjimas, remiantis savo rinkimų stebėjimo patirtimi Odesoje. Aš gavau informacijos apie tai, kad Donetsko regione <clears throat> e, e, buvo, buvo bandoma bauginti vietos e, rinkimų komisijos e, darbuotojus e, tuo metu, kai buvo skaičiuojami balsai ir remiantis mano turimą informaciją, tokius veiksmus inicijavo ginkluoti asmenys, kurios finansavo Dnepropetrovsko gubernatorius. Ačiū pirmininkė. Ponas Ramsdorfas sako, aš skeptiškiau vertinčiau e, šios rinkimus kaip kolegos. Aš rinkimus stebėjau Dnepropetrovsko regione ir e, iš pradžių nebuvo numatyta galimybė tos rinkimus stebėti. Turiu pasakyti, kad e, rinkimų įstatymai, įstatymų ne visuomet buvo laikomasi, ypač dėl to, kad žmonės buvo bauginami, kadangi rinkimo apylinkėse buvo uniformuoti žmonės, kurie tuo pačiu metu buvo ir ginkluoti, tai netitinka europinių rinkimų standartų. Taip pat aš gavau informacijos apie balsų pirkimą kuris vyko naudojantis mobiliaisiais telefonais, taip pat e, vyko ir pasitaikė ir kitokių rinkimų rezultatų klastojimo atveju, kuomet e, rinkimų balsų skaičiavimo protokolai buvo siunčiami iš rinkimų apylinkių į e, centrinė balsų skaičiavimo komisija, tai balsų skaičiavimo rezultatai buvo klastojami ir ne vieną kartą esu gavęs informacijos apie kelis tokius atvejus. Savo darbuotojus aš e, dislokavau visame regione ir galėjau surinkti labai aiškios e, patvirtinančios informacijos apie rinkimų teisės pažeidimus. Taip pat rinkimų metu buvo dažnų smurto atvejų ypač komunistų partijos narių ir funkcionierių atžvilgių bei kitų opozicinių partijų narius. Pavyzdžiui, sugraunant kitų partijų e, rinkimų agitacijos palapinės ir panašiai. Turiu pasakyti, kad ir toliau turime labai dėmesį stebėti padėtį Ukrainoje. <clears throat> Kaip pavyzdį, galiu pateikti tokį atvejį, kad rinkimo organizatoriai iš tiesų baiminosi, kad kai kuriuose apylinkėse arba rinkimo apygardose laimės ne europinės politinės jėgos, tai paprasčiausiai tos apylinkės nebuvo atidarytos rinkimų dieną. Pone Gali ir žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausiai norėčiau padėkoti rinkimų stebėjimo delegacijų vadovams, poniai Desuletai ir ponai Plenkovičiui, taip pat ir visiems kolegoms, kurie stebėjo rinkimus. Noriu užduoti kelis trumpus klausimus kalbant apie ilgalaikį ir trumpalaikį rinkimų stebėjimą, kiek rusakalbių rinkimų, kiek rinkimų stebėtojų iš Rusijos dalyvavo rinkimų stebėjimo procese ir kaip jie pasiskirstė parinkimus apygardas tam, kad būtų galima Rusiją kaip esbonarę įtraukti ir pasitikėti jos vertinimų rinkimo eigos. Taip pat buvo kalbama apie tai, kad uh, <clears throat> permainas išgyvenančio šalyje galbūt tie rinkimai nebuvo tinkamiausiai organizuoti ir buvo netgi siūloma uh, atsižvelgti į tam tikras Venecijos komisijos ar rekomendacijas, bandant siūlyti Ukrainai per kitus rinkimus naudoti kitokią rinkimų sistemą. Ar pritartumėte, ponė Dėžulėta, tokiai mano minčiai? Uh, Noriu padėkoti delegacijų vadovams, visiems kolegoms, kurie vyko į misijas ir tikrai pranešimas turi būti kiek įmanoma detalesnis, turint galvoje taip pat ir kritiką, kurią reikia išsakyti dėl būtinų reformų. Nes žinome, kaip norime, kad atrodytų taikos procesas Ukrainoje, reformų procesas Ukrainoje. Taigi, turėtumėm labai rimtai pažvelgti į rekomendacijas, kaip ir buvo minėta. Aš jau ir žiniasklaidoje spėjau susipažinti su, su vertinimai situacijos. Tikrai nerima kelia tai, kad jaunimo mažai dalyvavo rinkimuose. Tai parodo, aišku, reformų poreikį ateityje. Taip pat, ką norėjau pasakyti jog dėkoju Jums, ponė pirmininkė, už pasisakymą dėl, ar už tiesiog trumpą mintį dėl vadinamųjų rinkimų vakar įvykusių Luhansko ir Donetsko regionuose. Nes tikrai daug ką pasako faktas, kad daugelis žmonių vyko į rinkimus vien dėl to, kad jiems buvo grasinama ginklu. Ačiū pirmininkė, sako ponas Van Balenas. Dėl Harkovo, ką galiu pasakyti, gana ramiai vyko rinkimai apylinkėse ir turiu pasakyti, kad buvo tikrai puikus, sklandus rinkimai ir, ir skaičiavimas vyko tvarkingai. Ir atmosfera buvo visiškai taiki. Toks bendras vaizdas susidaro apskritai apie Ukrainoje vykusius rinkimus. Be abejo, sutinku su Anagomiš, kad rinkimai Donbase yra akibrokštas ir, ir akivaizdus Minsko sustarimo pažydimas. Mes su bičiulis Ukrainoje lygiai tomis pačiomis mintimis dalinomės. Ir e, tikimės, kad e, nebus išrinkti asmenys remiami Maskvos. Leeré con atención los informes. Ačiū pirmininkė ir ačiū už galimybę apsikeisti nuomonėmis, nors e, atrodo, kad nedėkinga tokia padėtis, tačiau vis dėlto keletas netokių teigiamų kon... komentarų. Prisiminkime, kas nutiko, kaip šalis susiskaldė, kaip įvyko tokia prieštara, kuri lėmė karą. Kur tuomet buvo Europos Sąjunga? kodėl tiek mažai buvo paremta Ukrainos vyriausybė, kodėl tiek mažai realios paramos jiems pasiūlyta. Dėl rinkimų Dombase, tai yra Donetskė ir Luhanskė, žinoma, jie neteisėti, bet Ukraina yra karo situacijoje. Ir be to, man nepatinka kolegų požiūris ir nuomonė, kad Rusija yra kalta. Helber Saler, Europos Sąjungos atstovas tame regione, nekartą sakė, kad Rusijos institucijos vis dėlto nori bendradarbiauja. Taigi pirmiausia, Ukraina viduje turi spręsti, kaip tvarkys savo reikalus, su kuo palaikys gerai, gerus kaiminystės ryšius ir ką, kokios politinės pozicijos laikysis. Tik tai taip galėsime įspręsti konfliktą. Tak. Ačiū, toliau pasisakys ponas Schaffhauseris. Jūs, ponas Schaffhauseri, dalyvavote ar stebėjote rinkimus vakar neteisėtai vykusius Donbase. Taigi gal pasakysite, kiekgi partijų tarpusavį konkuravo, kiek, kandida, kiek kandidatų, iš kurių, iš kurių galėjo rinktis žmonės. Labai įdomu, kaip jūs, kaip prancūzų dešinysis, vertinate padėtį šiame regione ir kairiųjų veiksmus kaip tą kontekstą visą paaiškinsite. Taip, vykau į Donbasą. Prieš kelias valandas tik grįžau. Ir turiu pasakyti, kad mano manimu tie rinkimai, kurie vyko dar prieš savaitę, ne tie, kurie vyko vakar, buvo absoliučiai būtini. Gerai, kad jie įvyko Taip, permainos įvairios vyko ir dėl to ieškoma legitimumo valdžiai Kijeve. Tai daroma rinkimų būdu. Tas procesas tikrai yra reikalingas ir kitose regionuose, nepaisant to, kad, na, kaip ir sakė ponė Lent, rezultatai neba prieš mėnesį jau buvo paskelbti. Mano nuomenė gal kiek kitokia, na, bet kaip ten bebūtų. Situacija rytuose yra tikrai labai dramatiška. Nenoriu konkrečiai leistis į detalės, tačiau būta bombardavimų, išpolių prieš civilius. Keliolika netgi mokyklų, man net kai kas sakė, kad šimtai mokyklų buvo apšaudomos, ligoninės taip pat. Ir mačiau akivaizdžiai, kad yra bandoma žmonės įbauginti, juos išginti iš e, savo gyvenamos teritorijos. Jau ir tarptautinės organizacijos mini labai didelius aukų skaičius. Aš tikrai nenoriu kalbėti nei už geruosius, nei už bloguosius, bet tikrai dešimtimis tūkstančių jau skaičiuojamos aukos. Taigi gyventojai regione tikrai traumuoti ir tas pasakytina na, taip pat ir apie rusakalbius e, piliečius. Jie tiesiog jaučiasi nepripažinti dėl savo kilmės. Aš tikrai stengiausi nejausti, aš tikrai stengiausi klausti, kaip jaučiasi vietos žmonės, ar jie jaučia kokią neapykantą kitiems bendrapiliečiams, tačiau ne, sužinojau, kad visgi neapykanta jaučiama konfliktą kurstantiems asmenims konkrečiai. Kaip bebūtų, visą laiką reikia ieškoti kelio taikos link. Rytuose valdžia pasiskelbė tokią pati savo ruoštų. Dabar buvo mėginama plus ou moins bien rasti savo valdžios pagrindimą ar legitimumą jai suteikti. Tas buvo bandoma daryti vakar rinkimų keliu. Ir visiškai neprotinga būtų nenorėti pripažinti tos valdžios, kokia jį bebūtų, reikia susėsti prie stalo ir kalbėtis. Negalime vien tik matyti juodą ir baltą ir kalbėti apie karą, apie žudimus. Kalbam apie tūkstančius sunkvežimių humanitarnės pagalbos konvojų. Aš tikrai nemačiau ne vieno tūkstančio tų sunkvežimių. O buvau, o buvau regione netgi kelias dienas, tris dienas buvau. Todėl manau, kad reikia suprasti, kad štai tie žmonės nori savo valstybės, savo šalies. Bet aš ir nesakiau, kad tai yra ateitis Aš nuvykęs sakiau, kad ateitis yra ieškoti dialogo, ateitis yra bendra, bet negalime leisti, kad viena šalis juodintų kitą konflikto mm, pusę ar šalį. Taigi reikia taip pat siūsti ir teigiamas žinutės susijusias su demokratija, kurios paieškos ten kaip tik vyksta. Ačiū toliau, ponia Kalnietė. Thank you, Mr. Chairman. I would like Ačiū, pana pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Ukrainą su sėkmingai įvykusiais rinkimais ir man buvo labai malonu skaityti ponios Zulaitos ir pono Plenkovičiaus ataskaitas, nes parengamoji misija rinkimų stebėjimo prasidėjo prieš dvi savaitės iki rinkimų ir buvo pastirtino visi lūkesčiai ir prognozijas. Proeuropinėms jėgoms dabar tenka atsakomybė vykdyti reformas šalyje. Jie turi vienintelę tokią galimybę. Vis tik aš noriu padėkoti tiek Jums, ponė pirmininkė, tiek Andrėjui Plenkovičiui už labai aiškę poziciją rinkimų Donbaso regione atžvilgių. Šie rinkimai yra neteisėti ir norėčiau paprašyti anksčiau kalbėjusio kolegos, kuris lankėsi Dombase ir kuris nuolat kalba apie dialogo tarp dviejų konfliktuojančių šalių būtinybę. Dialogą Ukrainos valdžia siūlė kelis kartus. Pirmiausia, Ženevoje, po to Minske, pasirašant paliaubų susitarimą Vis dėlto tie rinkimai Donbaso regione aiškiai jais yra pažeidžiamas Minsko sustarimas ir ta aplinkybė, kad Rusija šios rinkimus pripažino, yra paprasčiausiai e, tarptautinės, smūgis tarptautiniai teisė. Noriu paklausti kolegos iš Prancūzijos, ar jis, jis pritartų Baskų e, provincijų Prancūzijoje apsisprendimo teisų, jeigu jie tokios pareikalautų, atsakykite šį klausimą. Aš e, manyčiau, kad nei jums, nei jūsų politiniai partijai tokie dalykai yra neįsivaizduojami. Ir pabaigai norėčiau e, pacituoti vieną Twitterio įrašą, kurį patalpino Mikhailas Khodorkovskis. Jūs visi puikiai pažįstate, jis rusiškai įrašė ir aš laisvai išversiu tą jo teiginį. Nesleidžiant į diskusijas dėl asmenybių labai įdomu, kodėl visi Europos fašistai taip smarkiai palaiko Putiną. Ačiū. I'll take up some of the questions, both direct and implicit, that I. Uh... Aš apibendrinsiu kai kurios uh, klausimus, uh, kurie buvo tiesiogiai man adresuoti tiek atviri dėl uh, moterų stovavimo. Džiaugiuosi, kad uh, šiam klausimui buvo skirta pakankamai didelė reikšmė, nes žmogaus teisų biurui uh, Šis klausimas yra labai svarbus. Kalbėdamas su Ukrainos valdžios atstovais, jie kaip pagrindinė priežastį nurodė e, pinigų dominavimą šiuose rinkimuose ir e, nevienodas e, sąlygas. Ilgalaikė, per ilgalaikę stebėjimo misiją mes pastebėjome, kad kai kuriuose regionuose, pavyzdžiui, Harkove, buvo dedama nemažai pastangų mm, padinti rinkėjų aktyvumą, tačiau e, rezultatai buvo nuvilintis. Kalbant toliau apie jaunimo dalyvavimą, mes dėja neturėjome galimybių įvertinti šio aspekto, tačiau manome, kad reikėtų galbūt šiek tiek apdairiau vertinti tą e, menką jaunimo dalyvavimą, nes kai kuriuose regionuose jaunimas aktyviai dalyvavo rinkimuose ir tai taip pat parodo atitinkamų partijų pasirodymai. Mes rinkėjų aktyvumo nekomentavome, tačiau iš tiesų jis sparkiai skyrėsi. Skiriuose regionuose šalies rytuose rinkėjų atėjo mažiau ir jų amžiaus vidurkis buvo didesnis. Kalbant apie žmonių vilkinčių uniformas poveikį rinkimams e, esančių rinkimo apylinkėse mes šį klausimą vertiname labai rimtai ta aplinkybė, kad kai kurių batalionų vadai tiek e, Luganskė ir e, Donetskė ir kitose šalies regionuose kandidatavo į parlamentą balsavimo dieną tik e, du pranešimus gavome apie uniformas vilkinčius asmenis esančios apylinkėse, nors jų ten neturėjo būti. Deja, du pranešimus gavome apie tai, kad ginkluoti informuoti vyrai e, bandė e, dviejose rinkimų apygardų komisijose daryti įtaką balsų skaičiavimui. Savo pirmajame tarpinėme, pirmoje tarpinėje ataskaitoje mes tai atkreipėm dėmesį ir galutinės savo išvadas dėl bauginimo ir smurto atveju. E, pasitaikiusių dėje e, dažniausiai komunistų partijos atstovų atžvilgių. Teiksime vėliau. E, į mus tiek prieš rinkimus, tiek po jų kreipėsi opozicijos atstovai ir pareiškė savo nuogastavimus, e, tačiau e, atlikę savo ruoštų balsų skaičiavimus, jie neketino ginčyti rinkimų rezultatus ir jie padėkojo tarptautiniams stebėtojams už bešališkumą. Dėl 18 Rusijos federacijos įstų stebėtojų dalyvavimo rinkimuose, jie dalyvavo mišriose rinkimų stebėtojų komandose, nes tokią metodologiją naudoja ESBO žmogaus teisų biuras, dėl jų problemų neturėjome, dauguma iš jų buvo patyrę rinkimų stebėtojai. Ir aš manau, kad jų pateikimas ataskaitos tikrai ir išvados nesiskyrė nuo kitų. Rusijos užsienio reikalų ministras E, taip pat e, pareiškė tinkamą pareiškimą apie tai, kad paskelbė pareiškimą, kad Rusija pripažįsta rinkimų rezultatus, kalbant apie rinkimų sistemos reformą. Esbo žmogaus teisų biuras nenorėtų rekomenduoti vienos ar kitos rinkimų tvarkos ar sistemos, nepaisant raginimų vykdyti rinkimų reformą ir atinkamų pažadų parlamentas e, tokiam teisės aktui nepritarė ir tai buvo tam tikra e, tautos lūkesčių dalis. Mes visuomet atsižvelgėme Venecijos komisijos e, komentarus ir nuomonės tiek savo ataskaitose, tiek rekomendacijose. Ir e, tai teikdama Noriu pasakyti, kad turbūt atsakiau į visus užduotus klausimus, į kuriuos galėjau atsakyti. Pirmininkas, labai ačiū, pamiršau e, suteikti žodį ponui Nartui, o po to steiksiu žodį ponui Plenkovičiui. Labai atidžiai klausiausi mm, bendrapirminkio pasisakymo, taip pat e, kitų kolegų pasisakymų ir iš tikrųjų matau, kad visi manome taip pat. Galvoti, kad Ukrainos problema yra Rusijos ir Ukrainos problema, tai e, yra pamiršti realybę. Rusija, žinoma, dalyvauja visuose įvykiuose, tačiau reikia nepamiršti, kad ta Rusijos įtaka yra istorinė ir kad Ukrainos žmonės gali pasirinkti, e, su kuo bendradarbiauti. Kitas dalykas, kuris tikriausiai diskutuotinas, e, teritorinis ir politinis e, Ukrainos integralumas. Ir tai turi būti vienas iš kriterijų tiek Ukrainoje, tiek Gruzijoje, tiek Moldavijoje, tiek kitose šalise, kur kyla sunkių vidinių konfliktų. Kadangi realybė nėra paprasta, žlugo SSSR ir, ir tai turėjo atitinkamų pasiekmių. Be to buvo Helsinkio susitarimas ir jis buvo pažeistas kai leidome įvykti konfliktui Kosove. Taigi, Ukraina turėtų likti vientisa šalimi ir reikia užtikrinti, kad situacija nepablogėtų, nes um, jeigu ir toliau kažkurią pusę juodinsime, tai tiesiog nepavyks mums pasėti savo tikslų, nes jeigu tikrovė sužludo gerą idėją, tai tuo blogiau tikroviai, taip yra sakoma. Oui, monsieur le président, merci. Pan Šafhausenas, ačiū, pan pirmininkė. Žinoma, aš visuomet pasakau už šalies teritorinį vientisumą, todėl dėkoju kolegai už pasakytų žodžius, tačiau aš tikrai nemanau, kad mes galime tikėtis taikos e, negalvodami apie Ukrainos teritorinį vientisumą, tačiau ta realybė tikrovė tampa vis sudėtingesnė, e, nes e, tuomet, kai kažkas yra, kai vyksta koribiniai veiksmai ir bandoma tuo pačiu metu organizuoti rinkimus, tai mes patenkame į tokią situaciją, kai dalis šalies teritorijos e, nori atsiskirti ir kalbant apie tai, kas įvyko Kosove, tai dvigubų standartų taikymo politika, ji tikrai nėra ventintina teigiamai. Aš pasisakau už Ukrainos teritorinį vientisumą, kaip ir už kitų šalių, tačiau turime aiškiai suprasti, kad tie rytiniai Ukrainos regionai, vertinantis so, istoriškai, e, priklausė Rusijai ir būtent Stalinas, ne kas kitas, pakeitė sienas. Ir aš e, tikrai nepasisakau už tai, kad Stalino nustatytos sienos e, apžiams tokios ir išliktų. Mes turime skatinti tikrą dialogą ir tą mes galėsime padaryti tik tai E, tam tikrą prasme pripažindami teisėtus rytuose vykusius rinkimus su sąlyga, kad e, tas pripažinimas e, padės gražinti rytų atstovus prie darybų stalo ir bus užtikrintas šalies vientisumas. Jeigu Doris norėtų kalbėti pirmą, sako ponas Plenkovinčius, man dėl to problemų nekiltų. Tačiau ačiū ponai pirmininkė, manau, kad e, ši diskusija buvo labai naudinga ir išsami. Turiminėje diskusija dėl seksybių parlamento rinkimų ir vakar dienos įvykių reikėtų čia pažymėti labai solidų vyriausios rinkimų komisijos darbą Ukrainoje kuris sugebėjo užtikrinti galimybę okupuotų e, Lugansko ir Donetsko regionų gyventojams dalyvauti rinkimuose, nors e, netokiu mastu, kaip visi būtų norėję. Noriu pasakyti, kad e, mes stebėdami rinkimus diskutavome ne tik su politikais, tačiau taip pat ir su pilietinės visuomenės atstovais kurie e, buvo labai svarbus e, dar prieš pasėdant Maidano įvykiams ir manau, kad jų atžvilgių taip pat reikėtų pastelgti įvairius ES paramos mechanizmus. Taip pat e, mes pritarėme teiginiui, kad teritorinio vientisumo užtikrinimo klausimas yra esminės svarbos, todėl ES niekuomet nesitaiksti su mm, dabartinė padėtimi ir to iš mūsų tikisi partneriai Ukrainoje. Taip pat šiandien labai svarbu kad e, būtų greitų laikų suformuota naujoji aukščiausioji rada ir naujoji šalies vyriausybė tam, kad jie galėtų vykdyti Ukrainai būtinas e, europinės reformas ir uh, užtikrintų taiką šalyje, nes uh, taikos užtikrinimo mintis buvo patys svarbiausia šiuose rinkimuose. Ačiū ponui Plenkovičiui už apibendrinimą. Noriu aš taip pat apibendrinti. Europos parlamentas ir Ukrainos aukščiausiai rada ratifikavo spalio 25 dieną asociacijos sutartį. Tokiu būdu Ukrainos vyriausybė ir parlamentas e, prisėmė atitinkamus įgyvendinimo šios tarimo įsipareigojimus ir mes juos patvirtiname. Turintaminė, kad šalyje vyksta karas, e, bendros teigiamos rinkimo vertinimo išvados, e, kurias patikė stebėtojai, dar kartą patvirtina rinkimų teisėtumą, todėl mes ir toliau turėtume tęsti glaudos bendrabiavimo su Ukraina procesus. Taip pat manau, kad ir toliau reikia kalbėtis su Rusija, tačiau tik tai remiantis Minsko susitarimo nuostatomis. Rinkimai, kurie vyko vakar, reiškia Minsko susitarimų pažeidimą vienareikšmiškai, o tai reiškia žingsnį atgal diskusijų ir darybų procese, tą turime konstatuoti, taip pat kaip ir turime konstatuoti, kad čia e, kalba neina apie Ukrainos vidaus problemą, nes įvykiai Kryme ir Rytų Ukrainoje e, buvo e, režisuojami iš išorės ir įgyvendinami taip pat. Taigi vadinamieji rinkimai, kurie vyko sekmadienį, vyko be jokios rinkimų kampanijos, be galimybės dalyvauti kitoms politinėms partijoms, supraikšto opozicija buvo vadovaujamasi senu stalinistiniu požiūriu, kuomet e, yra keliamas tik tai vienas kandidatas ir kai kurie tokias rinkimų tvarkas dar puikiai prisimena ir kai kurie netgi prie jų yra pripratę, todėl tiek rinkimų laikotarpis, tiek e, tai, kaip vyko rinkimai, negali būti laikomas teisėtų. Taip pat e, e, reikia prisiminti prezidento Porošenkos pasiūlymą gruodžio pradžioje surenkti tose regionuose rinkimus pagal Ukrainos teisę, tačiau sąmoningai šis pasiūlymas nebuvo priimtas ir dabar automatiškai dėl šių rinkimų rezultatų pripažinimo kils sunkumų. Mes turime siekti susitarti su Rusija, tačiau turime aiškiai pasakyti, kad ne Ukraina, o Rusija pažeidė tarptautinę teisę. Ir būtent šis teiginys turėtų tapti priežastimi grįžti prie Minsko susitarimo ir šią žaizdą užgydyti, siekiant sustarimo tarp Rusijos ir Ukraino, ir man, Ukrainos ir manau, kad Minsko susitarimas yra tas pagrindas, e, kurio turi remtis Europos Sąjunga ir kitos tarptautinės organizacijos. Ačiū dar kartą visiems, kurie dalyvavo rinkimų stebėjime, dabar pereikime, prie, disk, kurie dalyvavo diskusijoje ir dabar pereikime prie kito darbo atvarkės klausimo, tai yra padėtis Kosove.